Znaviam posėdzenį. Ogłaszam. Labadiena, ponios ir ponai. Tęsame darbą. Protokolį tekstai. Taigi parlamentas posėdė, posėdžiauja toliau. Tęsėme lakrčio 25 dieną pasibaigusi posėdį to posėdžio protokolas išdalintas. Jeigu niekas neturi jokių pastabų, posėdžio protokolą laikome patvirtintų. Noriu Jums pranešti štai ką prieš šiandienos darbų pradžią. Praėjusį ketvirtadienį pirmininkų suėgoje buvo priimtas sprendimas surenkti diskusijas dėl Elžbietos Jedrajevskos ir Helgos Trupel pranešimo rytoj 18 valandą. Tai yra svarstymai diskusijų dėl biudžeto projekto, balsuosime tuo klausimu trečiadienį. Taip pat antradienį rytoj svarstysime COP16 klimato susitikimą Kankūne. Ten pasiekta šiek tiek pažangos. Ir Kankūno konferencijos darbe dalyvavo nemaža Europos parlamento atstovų delegacija. Šie kolegos šiandien yra su mumis. Su komisijos nare Heidegard mes turėsime apsispręsti, uh, ar mes iš ties esame patenkinti pasiektais rezultatais ir ką reikia dar nuveikti iki konferencijos Pietų Afrikoje. Toliau. Mes e, apdovanojame Giermo Farinės šiais metais Saharovo premiją. Deja, jis negali, jis negalėjo atvykti pas mus trečiadienį. Aš kreipiausi asmeniškai į Kubos prezidentą Raulį Castro. Tikimės, kad pone Ashton bus informuota apie tai, kad ponas Farinės negali atvykti į parlamentą, Europos parlamento posėdį trečiadienį ir šį klausimą aptars svarstant santykius su Kuba ateityje. Jeigu ponas Farinės išvyktų dabar, per artimiausiamis valandomis, jis dar spėtų atvykti čia trečiadienį. Prieš 20 metų, gruodžio 13-ąją, 1981 metais Lenkijoje buvo paskelbta karo padėtis, buvo suimta daugybė politinių aktyvistų ir žuvo, nužudyta beveik šimtas žmonių. Pagerbėme tuos, kurie žuvo tam, kad išgelbėtų Europą nuo komunistų jungo. dėl parlamento nario Gottfried Blum e, elgesio plenarinėme posėdyje. Per praeitą plenarinę sesiją e, jis buvo pareikalauta, kad jis atsiprašytų, jis sutiko atsiprašyti, bei iš, jam bus nesumokėta septynių dienų dydžio e, parlamento nario išmoką. Toliau. Teisėkros aktai, kurie pasirašomi pagal įprastinę teisėkros procedūrą. 10 teisės aktų patvirtintų pagal įprastinę e, teisėkuros procedūrą, bus, aš pasirašysiu juos pats, tai yra